pareiškimų, pradedant šio parlamento posėdį ir dėje vėl turiu Jums pranešti apie pastaruoju metu įvykusias gamtos katastrofas. Šiandien e, Turkijoje sukrėtė e, žemės drebėjimas, kur žuvo mažiausiai 57 žmonės. Praėjusią savaitę Čilė sukrėtė žemės drebėjimas, 300 žmonių žuvo o mm, audra e, Europoje pražudė 60 žmonių, nepamirškime, ir Haičio naujausi skaičiai rodo, kad ten per žemės drebėjimą e, žuvo daugiau nei 300 tūkstančių žmonių. Noriu išreikšti visiems nukentėjusių artimiesiems užuojautą viso Europos parlamento vardu, kadangi kiekviena ankstyva žmogaus mirtis yra milžiniška tragedija visiems jo artimiesiems, o šimtai tūkstančių prarastų gyvybių tai yra tragedija visai tautai ir pasauliui. Būtent dėl to mintimis esame su šeimomis žuvusiųjų žmonių bei reiškiame jiems nuoširdžią užuojautą. Taip pat kovo 11 yra svarbi data Lietuvai, 20-osios nepriklausomybės metinės. Tai pirmoji buvusios Sovietų sąjungos valstybė, kuri atsiskyrė nuo šios e, Sovietų sąjungos. Aš noriu pasveikinti visus e, Lietuvai atstovaujančius parlamentarus, tarp kurių yra keturi nepriklausomybės akto signatarai. Aš sveikinu visus kolegas su šia svarbia data. Także 11 marca 1990 roku. Taip pat 90 metų kovo 11 Estijos kongresas, e, tuometinis demokratinis parlamentas paskelbė, kad po 50 sovietinės okupacijos metų bus atkurta Estijos nepriklausomybė. Sveikiname visus kolegas iš Estijos. Kovo 10 Taip pat yra svarbi data Tibetui - 51-osios sukilimo metinės. Po šio įvykio Dalai Lama bei tūkstančiai tibetiečių paliko e, savo gimtinę. Mes nuolat raginame Kinijos liaudės Respubliką pakeisti savo politiką Tibete bei tibetiečių atžvilgių bei atnaujinti e, dialogą su Tibeto, nepriklausomo Tibeto atstovais. W związku z uwagami poczynionymi przez posła Nigela Farage'a podczas ostatniej... Atsižvelgiant į Nigel Farage per praėjusią plenarinę sesiją mm, pasakytą kalbą, tai pagal 153 reglamento straipsnį, jo trečiąją dalį, prieimiau sprendimą, atlikęs, aišku, tyrimą, bei nusprendžiau skirti jam baudą, būtent e, e, baudą, kad jis 10 dienų negaus parlamentarui priklausančių dienpinigių. Dar vienas svarbus įvykis, apie kurį jums reiktų pranešti, ponios ir ponai parlamentarai. Įvyko labai svarbus, bet liūdnas įvykis. Viena iš mūsų kolegių buvo apvokta prie parlamento pastato. Taigi vagystę hm, palaikau ryšius su Strasbūro bei Briuselio pareigūnai, siekdamas padidinti saugumą. Ir ponė Dimon yra tarpininkė šiuose dėrybose. Jie puikiai žino, kokia yra situacija Briuselėje ir Belgijoje. Situacija tokia, kartu su komisija bei Europos ministrų taryba norime Europos parlamento prieigose ir apskritai institucijų prieigose sukurti specialią zoną, kurioje būtų visiškai užtikrintas saugumas. Ta turėtų užtikrinti ne tik uh, E, mūsų saugumo e, žmonės, bet ir Belgijos valdžia. Vyksta intensyvės dėrybės, praėjusią savaitę šią temą vyko posėdis, netrukus po įvykusios vagystės artimiausiomis dienomis vyks pokalbiai su komisija. E, kovo 21-ąją vyks svarbus susitikimas. Norėčiau Jums užtikrinti, kad labai aktyviai dirbame siekdami užtikrinti kuo didžiausią saugumą Europos parlamento bei kitų europinių institucijų prieigose. Ir mes saugumo siekime visomis išgalėmis. Dabar pereiname prie protokolų. Vasario 25 dienos protokolas išdalintas, taip pat visi tuo metu priimti tekstai yra išdalinti, jeigu nėra pastabų, laikysime protokolus pati.